Képviselőtársaim, folytatjuk az ülésünket. Elsőként a... Gerbiami kolegos, tęsime darbą. Vakar dienos posėdžio protokolas buvo parengtas. Ar būtų klausimų ir pastabų dėl jo? Jeigu taip nėra, tai manysime, kad šis protokolas yra patvirtintas.